drachmą, e, airijos svarą. Tai yra vienintelis būdas išspręsti šią krizę. Ar tokia alternatyva yra e, aptariama? Ačiū. Ponas Keli dabar. Uh, Kadangi esu mm, narys